otwieram posiedzenie posėdis pradedamas vakar balsuojant plenariniame posėdyje buvo išaiškintas penkiasdešimtasis ir penkiasdešimtasis e, darbo e, tvarkos taisyklių straipsnis afko komitetas išaiškino šios straipsnius. Vasario 14 dieną, pirmadienį, buvo nustatyta, kad remiantis 211 darbo tvarkos taisyklių straipsnių nėra nieko, kas prieštarautų išbraukti šį straipsnį dėl ponios Matio pranešimo dėl vienos paraiškų, dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūros. Taigi šį pranešimą galima išbraukti iš balsavimo sąrašo. Taigi sulaukėme labai aiškaus išaiškinimo dėl šio straipsnio, o dabar dėl darbo atvarkės. Tarybos ir komisijos pareiškimai apie 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaitą. Vakar vyko bendras posėdis su Kroatijos ministre pirmininkė. Ponas Hanės Svoboda taip pat dalyvavo šiame posėdėje, taip pat e, delegacijos pirmininkas Gonaras Hokmarkas. Mes kalbėjome apie Kroatijos padarytą pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje ir man labai džiugu, kad šiandien kartu su kolegomis galime kalbėti apie padarytą pažangą ir apie šios šalies ateitį šiame kontekste. Džiaugiuosi, kad mūsų posėdį dalyvauja komisijos narys Fiulė, bet pirmiausia suteiksiu žodį ponui Janošui Martony, kuris yra pirmininkaujančios Vengrijos ministras. Pirmininkaujančiai Vengrijai šis e, klausimas yra itin svarbus, taigi žodis ponui Martoni. Yeah, Mr. President Office, the floor is yours. Mr. Martoni. Yeah. Mr. President, honorable members. Pane pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, pirmininkaujančios šalies vardu Man yra labai malonu kreiptis į Europos parlamento plenarinį posėdį. Šis susitikimas yra labai savalaikis, nes būtent dabar reikia vertinti Kroatijos pažangą siekiant narystės ES. Ir aš taip pat norėčiau pristatyti Jums Vengrijos prioritetus, padedant Kroatijai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tai, kad Europos parlamentas aktyviai dalyvauja plėtros procese. Šis dalyvavimas yra konstruktyvus. Europos parlamentas konstruktyviai prisideda prie diskusijų dėl plėtros ir ypač prie Kroatijos pažangos siekiant narystės. Kaip mes nekartą esame pabrėžę, Plėtros procesas sustiprina taiką, demokratiją ir stabilumą Europoje, tarnauja ES strateginiams interesams ir padeda ES geriau gyvendinti savo strateginius tikslus, kurių siekiame norėdami atkurti savo ūkį ir užtikrinti ekonominį augimą. Plėtra yra reikalinga tam, kad galėtume plėtoti savo ūkį. Plėtros proceso greitis priklauso nuo to, kiek šaliai sekasi gyveninti Kopenhagos kriterijus bei prisimti narystės įsipareigojimus. Plėtra yra vienas iš svarbiausių mūsų pirmininkavimo prioritetų. Ir per šį pusmetį, aš tikiuosi, mes galėsime e, padaryti nemažai pažangos plėtros e, procese, atsižvengiant į tarybos išvadas 2006 metais ir taip pat atsižvengiant į tarybos e, e, išvadas e, paskelbtas 2010 m. gruodžio 14 d. Dabar kalbėdamas apie Kroatiją, galiu pasakyti, kad darybų baigtis jau yra matoma ir apie tai kalbama tarybos išvaduose. Mūsų tikslas yra užbaigti darybas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos su sąlyga be abejo, kad e, Kroatija e, įgyvendins visus likusius kriterijus ir kad bus užbaigti visi dėrybų skyriai. Be to mes norėtume baigti renkti stojimo sudartį kuo skubiau, nes tai padės Kroatijai dar labiau priartėti e, ES link. Jūsų rezoliucijoje yra pasakyta, jog šis pusmetis yra gyvybiškai svarbus Kroatijos dėrybos, dėrybų procese. Dabar norėčiau paminėti kelis neįspręstus klausimus. Kol, kol kas mums pavyko užbaigti darybas dėl 28 skyrių iš 35 ir dar deramasi dėl 3 ir 4 skyrių. Mes tikime, jog dėrybų baigtis bus sėkminga. Tačiau e, keli e, skyriai, tokie kaip konkurencija, žemės ūkės ir e, kaimo plėtra, regionų politika ir struktūrinių priemonių koordinavimas kelia tam tikrų problemų. Prie, prie jų yra taip pat priskiriami biudžeto klausimai, teis, teisingumo dalykai, nes visi šie skyriai vienai per kitaip yra susijęs su biudžeto klausimais. Dėl tarybos e, išvadų, kurios buvo paskelbtos praeitų metų gruodį, yra atkreip, atkreiptas dėmesys į tai, jog būtina daryti daugiau pažangos šiuose srityse. Jums apie tai yra žinoma. O mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tuos klausimus, apie kuriuos kalbama jūsų rezoliucijoje. Taryba pažymėjo, jog pažangos uh, skatinimas Pažanga yra skatinama įvairiose sritise, e, skaitant ir teisinės valstybės principo įtvirtinimą ir kovą su korupcija. Akivaizdu, jog reikia papildomų pastangų būtent šiuose sritise. Teisinės valstybės principas turėtų būti taikomas veiksmingiau ir su korupcija reikia kovoti taip pat geriau. Taryba ragina Kroatiją sustiprinti savo pastangas siekiant įgyvendinti visus šios kriterijus tam, kad būtų pasiekta dar daugiau konkurencingumo, pagrindinių teisų ir uh, teisinės valstybės srityse. Mes stebėme pažangą. Atsižvaldami į tai, kaip, kaip Kroatijai sekasi perkelti akį nacionalinį teisyną bei sustiprinti savo administracinius gebėjimus. Komisijos vertinimas dėl pažangos teisingumo ir pagrindinių teisų srityje, kuris bus pakeltas kovo mėnesį, bus labai svarbus, norint užbaigti darybas dėl 23 skyriaus ir mes tikimės tai padaryti pavasarį. Toliau, dėl tarptautinio būdžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai taryba pažymėjo, kad Kroatija bendradarbiauja su šiuo tribunolu Tačiau būtina, jog bendradarbiavimas būtų visiškas, atsižvelgiant į sudarytus susitarimus. Tarp regioninė e, grupė dabar ieško naujų e, būdų surasti dar nesurastus karinius dokumentus. Be to, taryba džiaugiasi, jog Kroatija vaidina svarbu vaidmenį regioniniame bendradarbiavime, kad gerina santykius su kaiminimis šalimis ir siekia susitaikymo regione. Kai, susi, kai įsigaliojo arbitražų susitarimas dėl sienos su Slovenija, lapkričio mėnesį visi supratome, jog žengtas svarbus žingsnis. Taryba ragina Kroatiją tęsti šį darbą ir savo pastangas siekiant įspręsti visus dar neįspręstus dvišalius regioninius klausimus su savo kaiminimis šalimis. Baigdamas, norėčiau dar kartą pasakyti, jog dar daug ką reikia nuveikti mūsų pirmininkavimo metu. Kroatija turi daryti viską, kad įgyvenintų nustatytus narystės kriterijus, kad patobulintų ir pagerintų jau padarytą pažangą, atsižvelgiant į dėrybų gairias. Ir kad e, Kroatija taip pat turėtų gyventi visus prisimtus įsipareigojimus. Mes tikimės, jog visos valstybės narės palaikys mūsų pastangas ir tikimės, kad mums pavyks sėkmingai bendradarbiauti su Europos komisija ir be abejo su Europos parlamentu. Labai svarbu yra neprarasti dabar įgytą dėrybų pagreitį tam, kad galėtume baigti dėrybas sėkmingai, kadangi tai yra vienas iš Vengrijos pirmininkavimo prioritetų. Dėrybas norėtume užbaigti iki birželio pabaigos, tai yra iki savo pirmininkavimo pabaigos. Ačiū gerbiamas pirmininkaujančio šalies atstovė. Kaiminystės politika ES yra labai svarbi. Viduržėmio jūros regionas, rytų partnerystė, o visų pirma Vakarų Balkanai mums labai rūpi. Gerbiamas komisijos narys Štefanai Fiulė, jūs esate atsakingas už mūsų kaiminystės politiką ir už plėtrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas e, pirmininkė, mėly Europos parlamento nariai, aš norėčiau pasveikinti pranešėją Kroatijos klausimų, poną Hanę Svobodą, ir pasakyti, kad esu labai dėkingas už jo e, objektyvų ir subalansuotą pranešimą. Ten yra pripažįstama įspūdinga Kroatijos pasiekta pažanga, tenkinant e, stojimo į ES kriterijus. Tuo pat metu yra pripažįstama, kad dar reikia pastangų dėryboms užbaigti. ES ir Kroatija preliminariai jau uždarė 28 iš 35 dėrybų skirsnių. E, ministrų konferencija įvykus, įvyksianti vasario 19 dieną turėtų preliminariai uždaryti dar papildomų skirsnių kuriuose Kroatija jau įgyvendino arba e, yra labai arti galutinio įgyvendinimo e, tam tikrų kriterijų. 2010 m. gruodžio mėnesį e, paskelbtos išvados rodo, kad dėrybų pabaiga jau netoli. Kaip ir daugeliu dažnai atsitinka, dauguma sprendžiamų problemų jau prieartėjo prie pabaigos. Vengrijos atstovai paskelbė savo tikslą e, baigti dėrybęs 2011 m. pirmoje pusėje, jeigu visi kriterijai ir standartai bus patenkinti. Tai yra ambicingas tikslas, kurio bus galima pasiekti tik tada, jeigu Kroatija ir toliau imsis išskirtinių pastangų, kad įgyvendintų keliamus reikalavimus laiku. Tarp pagrindinių išliekančių iššūkių yra 23 skirsnis, kuriame yra kalbama apie teisingumą ir pagrindinės teisės, bei 8 skirsnis, kuriame yra kalbama apie konkurencijos politiką. Kroatija abiejose šiuose srityse labai aktyviai dirba, o dabar pribrendo laikas e, artėti prie finišo linijos. Dėl teismų ir pagrindinių teisių e, Kroatijos E, prašoma, kad būtų daugiausia pastangų dedama į patikimų ir tvarių statistinių duomenų e, surinkimą apie kovą su korupcija. Taip pat reikalaujama, kad jis sustiprintų teismų atskaitomybę, nepriklausomumą ir bešališkumą, taip pat jų profesionalumą. Kroatija turi spręsti karo nusikaltimų nebaudžiamumo klausimą. Ji turi sutvarkyti pabėgėlių e, įkurdinimo problemas, taip pat pagerinti mažumų teisės. E, visapusiškas bendradarbiavimas su tarptautiniu teismu išlieka e, vienas iš labiausiai akcentuojamų. Šiuo metu komisija vertina pažangą, kurią pasiekė Kroatija, įgyvendinama visus iškeltus kriterijus kurių pagrindų mes parengsime ataskaitą e, preliminarę kovo viduryje ir ten kalbėsime būtent apie šį teisingumo skirsnį. Aš su ministrė pirmininkė Kosur susitikau labai konstruktyviai, mes susitikime vakar ir mes e, sakėme, kad yra labai svarbu išlaikyti dėrybų e, pagreitį ir e, išspręsti išliekančias problemas. Kroatijos administracija puikiai supranta, ką jai dar reikia padaryti. Ir tiesą sakant, aš tikrai apsidžiaugiau, kad ministrė pirmininkė asmeniškai pademonstravo norą užtikrinti, kad būtų dirbama visų greičių tol, kol bus užbaigtas rengimosi narystė ES procesas. Gerbiamas pirmininkė, mėly parlamento nariai. Aš visiškai sutinku su tais, kurie prašo, jog ES e, taikytų tam tikras kad ES netaikytų e, išskirtinių sąlygų ir nekeltų nereikalingų barjerų Kroatijai. E, valstybėms kandidatės taikomas e, visapusiško taikymo ir besališkumo principas turi išlikti. ES iškeltų reikalavimų visapusiškas tenkinimas yra stojimo į ES proceso kertinis asmuo. Tai yra mūsų patikimumo garantas. Europos komisija yra pasirengusi remti Kroatiją, kuri labai sunkiai dirba siekdama savo tikslo įstoti į ES. Aš esu įsitikinęs, kad taip ir bus ir aš pritariu e, ministro Martonį nuomoniai, valstybės narės yra pasirengusios užbaigti dėrybęs kuo greičiau, kai mes tik tai galėsime paskelbti, kad visi keliami reikalavimai ir kriterijai tenkinami. Aš esu tikras, kad kai parlamento bus paprašyta suteikti sutikimą e, stojimo į ES projektui, jis atliks tą vaidmenį, kuris jam tenka konstruktyviai ir nuoširdžiai. Ir e, mes e, tokį parlamento požiūrį matėme per visą rengim, Kroatijos rengimosi narys Europos Sąjungoje procesą. Aš e, žinau, kad taryboje ministrai prašomi patvirtinti Kroatijos um, narys Europos Sąjungoje suteiks galimybę Kroatijos rinkėjams balsuoti už savo parlamentarus Europos parlamente per kitus rinkimus. Uh, Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės frakcijų vardu. Pirmasis kalbėtojas ponas Hanės Svoboda yra pranešėjas ir socialistų ir demokratų frakcijos pirmininko pavaduotoja. Žodis jums. President. Ačiū, ponė pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, kurio dėka mums pavyko parengti tokį pranešimą, kurį tikriausiai parems parlamento dauguma. E, jūs kalbėjote apie e, Kroatijos ministrės pirmininkės viešnagę, taip pat pabrėžėte, kad Kroatijos narystė Europos Sąjungai nėra tokia svarbi pačiai Kroatijai ar Europos Sąjungai, tačiau svarbi kaip signalas išoriai. Manau, kad mes turime laikytis savo pažadų kuriuos kažkada išreiškėme ir kartu su ministru uh, Martoni ir komisijos narių mes pabrėžiame, kad dar nėra padaryta viskas siekiant bendro tikslo, siekiant stojimo dėrybų pabaigos. Martinas Šulcas buvo teisus. Prieš keliolika metų panašus konfliktai Pirienų pusėsalyje būtų sukėlę revoliuciją ir karus Tačiau dabar panašu, kad pavyzdžiui Kosove e, konfliktai sprendžiami pokalbiuose. Turime stengtis, kad e, tiek vyriausybė, tiek Kroatijos opozicija siektų europinio kelio. Mes vakar kalbėjome apie Albaniją. Albanija taip pat galėtų pasitelkti Kroatijos pavyzdį ir pasimokyti, kaip reikia spręsti politinius ginčius. Turime siūsti gerą, gerą žinę į Zagrebą, turime siūsti gerą žinę Kroatijai. Taip, turime pasakyti, kad e, sieksime, kad birželio mėnesį darybos būtų baigtos, o rudenį būtų pradėtas ratifikavimo procesas. Tačiau Turime paprašyti Kroatijos įgyvendinti tam tikrus e, pažadus, išspręsti tam tikras atviras e, problemas. Pirmiausia, reformuojant teismų sistemą. E, taip pat laivų statyklų restruktūrizacija yra atviras klausimas. Tačiau mes neturėtume kalbėti apie tas dirbtinės kliūtis. Tiesiog turėtume, turėtume reikalauti, kad Kroatija išpildytų visus savo įsipareigojimus. Ponios ir ponai, turime siūsti vieningą, aiškę žinę Kroatijai. Jei bus atlikti namų darbai Kroatijoje, tai mes įvykdysime savo pažadus ir primin, priimsime Kroatiją į ES. Tai turime pabrėžti. Noriu dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams ir jei mums pavyks bendrai siūsti šį signalą Kroatijai ir visam pasauliui, tai žengsime dar vieną žingsnį taikos ir santarvės link. Ačiū. Ačiū. Ponas Bernd Poselt, EPP frakcijos vardu. Vážený páni komisáže, Mėly kolegos ir kolegės, turiu pripažinti, kad šiandien esu labai sujaudintas. Šiandien švenčiame 20-ąjį dešimt. 20-asias e, Kroatijos nepriklausomybės metinės. Nepriklausomybė buvo sutikta su džiaugsmu, kaip visoje rytų Europoje, o tada uh, 91 e, metų Liepos 21 e, dieną prasidėjo represijos. Aš buvau ten, kai buvo sunaikinta mažoji Europa, kai tūkstančiai žmonių prarado savo gyvybės. Ir nuo to laiko aš lydėjau Kroatiją ES integracijos link. Turiu pasakyti, kad Kroatija labai ryštingai ėjo šiuo keliu. Šiandien buvo kalbama apie sažiningumą. Būtų galima svobodos pranešimą perrašyti ir pavadinti jį sažiningumas Kroatijai. Būtent apie tai turime kalbėti. Neturime kalbėti apie privilegijas ar nuolaidas, turime kalbėti apie sažiningumą. Jau šiandien Kroatija yra pasirengusi stoti į ES. Turime per ateinančius keletą mėnesių sutelkti visas jėgas, Kroatija turi stengtis, tačiau negalime sudarinėti dirbtinių kliučių, kaip tai buvo daroma per pastaruosius keletą metų. Kroatija priklauso tai pačiai kultūriniai aplinkai kaip Slovenija ir Vengrija. Kartu su šiomis valstybėmis ji jau galėjo būti primta į ES šalių šeimą. Tačiau taip neatsitiko. Tačiau dabar atėjo laikas tai padaryti. Ir štai kodėl mes reikalaujame nesušvelninti kriterijus, tačiau prašome nesudarinėti dirbtinių kliučių ir šią šalį traktuoti teisingai ir sažiningai. Ivo Vaigul, Ačiū, ponas Ivo Vaigelis, liberalai ir demokratai. Nik, spoštovani minister Mart. Pone pirmininkė, pone ministrė, pone komisijos nariai, pone Fulė. Šiandien paskutinį kartą kalbame apie Kroatijos pažangą, Kroatijai esant uh, uh, kandidatė į valstybės narės. Aš norėčiau padėkoti ponui Fiulė už tai, kad, ponui Svobodai atsiprašau, už tai, kad jis rūpinosi jau daugelį metų šiuo klausimu, dėkoju jam už jo konstruktyvų požiūrį, jis puikiai bendradarbiavo su šešėlinės pranešėjais ir su Kroatijos vyriausybė. Jei pažvelgsime į praeitį ir jas išvelgsime į aplinkybės, kuriomis Kroatija išsikovo nepriklausomybę prieš 20 metų, suvoksime, jog Kroatija laukia narystės per nelik ilgai. Pone Martinį, jūs kalbėjote apie savo planus dėl dėrybų su Kroatija. Mes remiame šiuos planus ir tikimės, kad jie taps e, tikrovė, kad jie bus įgyvendinti. Per kelis ateinančius mėnesius reikės daug ką nuveikti e, Zagrebe. 23 darybos skyrius yra skyrius, kuris e, e, ypatingai rūpi liberalams. Vakar mūsų pirmininkas G. Ferhofstadt ir Kosovo ministras, tikriausiai Kroatijos ministras pirmininkė, su ministra pirmininkė kalbėjosi apie tai. Teisės viršinybės principo tvirtinimas yra tai, ko mums reikia, kadangi tai yra demokratijos ir, ir teisingumo pagrindas. Bet to reikia laisvos žiniasklaidos, lyčių lygybės bei uh, visų uh, netradicinių asmenų apsaugos. Būtina geriau kovoti su nu, korupcija ir nusikalstamumu. Mes uh, Pripažįstame, jog Kroatijai puikiai sekasi plėtoti sėkmingus santykius su kaimynais, tačiau dar daug ką reikia įspręsti. Kai uh, mes pradėsime dėrybas dėl paskutinių skyrių, turime pabrėžti, jog Kroatijos stojimas uh, taps ženklų visoms vakarų Balkanų šalims. ES turėtų užbaigti pradėtą plėtros procesą. Tai yra vienintelis būdas ES rodyti pavyzdį e, regione ir pasaulyje. Dėkuoju Jums už Jūsų kalbą. Toliau ponia Brandner, žaliųjų atstovė. Dėkuoju pirmininkė, aš taip pat kaip ir kiti norėčiau padėkoti ponui Svoboda už puikų bendradarbiavimą praeitais metais ir e, šių metų pradžioje. Aš manau, kad tai yra sąžiningas pranešimas, kaip ir paminėjo ponas Posaltas. Mes nekantriai laukiame Kroatijos savo gretose ir tikiuosi galėsime, jį galės įstoti, kai tik gyvenins visus nustatytus kriterijus. ES po to turės nepamiršti savo įsipareigojimo padėti įstoti į ES ir kitoms vakarų Balkanų šalims. Mes suprantame, kad Kroatijai dabar sekasi gerai, jie yra geriausia klasės mokinė, tačiau lieka ir kitų mokinių ir jais turime pasirūpinti. Jei dabar padarysime klaidų, tuomet kitoms šalims e, bus labai sunku prisijungti prie mūsų ir tai bus dalykas, dėl kurio gailėsimės. Buvo paminėtas 23-asis e, dėrybų skyrius. Aš manau, kad ES turi kalbėti atvirai ir turi pati kalbėti apie korupciją ES e, viduje. Ir aš raginu visas frakcijas paremti šį raginimą kalbėti sąžiningai ir atvirai. Praeities vertinimas yra dar vienas svarbus dalykas. Buvo paminėtas baudžiamasis kribunolas ir bendradarbiavimas su juo, tačiau mes manome, kad ir vietos pareigūnai turėtų geriau tirti nu, padarytos nusikaltimus ir mes manome, kad taip pat būtina stiprinti liudininkų apsaugą. Ir be abejo, ES turi reikalauti kad būtina yra kalbėti apie praeitį. Bet vienai per kitaip mes nekantriai laukime Kroatijos prisijungiant prie mūsų. Orden. Ko... Jeffrey Van Oden, prašau, ponia. Konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu, prašau. Dėkuoju, ponė Pirinkė, mes matome, kad plėtra yra vienas iš sėkmingiausių ES politikos aspektų. Uh, Ypač jei prie plėtra vyksta taikant labai griežtus kriterijus. Pagal tarybos e, e, išvadas galima bus netrukus baigti darybas su Kruatija. Tai mes, mes žinome iš komisijos, kad teisėkuros reforma ir kova su korupcija tai yra, tai yra dalykai, kurie kelia mums susirūpinimą. Ir tai yra rimtas susirūpinimas. Kroatijoje gyvena 4,5 milijonų žmonių. Ir joje beveik milijonas bylų yra neįspręsta ir daugybė šių bylų yra susijusios su turto nusavybės klausimais. E, teismuose yra išsigerojusi korupcija. Ir tai yra lyga, kurios nieks negydo. Kodėl teisės saugos pareigūnai nesugeba e, kovoti su nusikaltimais, kurie e, yra viena iš regiono problemų priežasčių? Galima būtų tik apgalėsnauti, jei plėtros procesas vyktų remintis vien politiniais kriterijais ir nebūtų visiškai atsižvelgta į tai, ar sprendžiamos yra praktinės problemos. Hači Georgijų. Takis uh, Hači Georgijų vieningiai kairieji. Kolegos, kaip vieningiai kairieji mes remiame Kroatijos artėjimą prie ES. Mes tikimės, kad greitai ji taps visą teisę nare. Mano nuomonė, Kroatija tenkina visus narystės kriterijus. Pažangos ataskaita yra dokumentas, kurį mes sveikiname, kaip ir pačią pažangą, kurios yra pasiekta moterų teisų srityje, pabėgėlių gražinimo srityje, lyčių lygybės klausimais ir daugelie kitų m, mm, sričių. Mes e, matėme, kad labai daug pokyčių įvyko kovojant su korupcija ir gerinant teismus. Tačiau dar išlieka tam tikrų ekonominių ir socialinių problemų, kurias reikia spręsti. Tai yra skurdas, pabė, e, darbuotojų teisių pažeidimai, ilgalaikis nedarbas. Aš manau, kad e, pasiūlymai liberaliai ekonomikai ten taip pat e, gali būti nepriimti. Todėl mes remiame sąžiningos valstybės raidos, objektyvios valstybės raidos principą. Turi būti sukulta valstybė, kuris sudarytų vienodas gyvenimo sąlygas visiems žmonėms, kad būtų geriau kovojama su nedarbu, gerinama socialinės teisės, e, gerinama sveikatos apsauga, mažinama diskriminacija ir nesažiningumas darbo rinkoje. Pan... Ponas Paška, Laisvės ir demokratijos frakcija od októbra roku two thousand and five keď bolo prijaté rozhodnutie o začatí prístupových Vertėjai negali dirbti, nes yra techninių kliūčių. Urobili chorvátske vlády rozsiahle zmeny v správe svojej krajiny s cieľom pripraviť Chorvátsko čo najlepšie. Colleague, it's some problems with uh, interpretation. Yeah, we must yra techninių problemų vertimo sistemoje, reikia jas išspręsti. Palaukim truputėlį. Anglų kanalas neveikia. Môžem pokračovať? Not yet. We must check it. Well, please. Reikia patikrinti. Prašom, pradėkit. Pažiūrėsim, ar veiks. Yes, please, start. Yes. Vážený pán... Gerbiamas ponė. Vážený no, pán... No, not at all. What can we do about that? We'll call the yeah. Tai techninė problema, tikimės, kad techninės tarnybos labai greitai ją išspręs. Uh, Paška, start... Kolega mm, Jaroslavai Paška, gal galėtumėt pradėti kalbą nuo pradžių, mes nes norėtumėm jos, ją išgirsti. Vážený, vážený pán komisár Fiele, vážený pán Martoni. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai Fiule, ponė Matoni, aš tikrai tikiuosi, kad aš dabar jau būsiu išgirstas. Atrodo, kad techninė problema yra pakankamai rimta. Labai atsiprašau dar kartą. Vertimas į anglų kalbą prastai girdimas. Ar kiti kanalai taip pat negerai veikia? Ar kas nors galėtų pasakyti? Our technicians. into Malaysian request, if you could say something in Polish, we could get, have that interpreted directly into, into English, and then we could check the English channel. It's the English channel that seems to be causing I was requested to speak in Polish. Manęs paprašė pakalbėti lenkiškai, kad būtų galima patikrinti, ar toks vertimo būdas veiks, nes kai aš kalbu angliškai, yra neįmanoma patikrinti anglų kalbos. Gerbiami ponios ir ponai, Reikia keletos minučių, reikia keletos e, kantrybės minučių, nes e, iškilo techninė problema. E, kolego Paška, prošę o rozpočęcie. Kolega Paška, prašyčiau paprašyti, norėčiau paprašyti jūsų dar kartą pabandyti nuo pradžių. Gerbiamas ministrė. O. Gerbiamas ministrė gerbiamas komisijos nariai. Nuo 2005 metų spalio mėnesio buvo priimtas, e, yra priimtas sprendimas pradėti e, dėrybas dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą. Kroatijos vyriausybė pasiekė labai daug pažangos nuo to laiko. Didžiausia pažanga buvo pasiekta 2010 metais, kai Kroatijai pavyko užbaigti dėrybas dėl visos eilės dėrybų sudėtingų skirsnių Taip pat buvo padaryta esminių pakeitimų konstitucijoje ir e, toliau e, gerinami, e, gerinamas sienos padėtis. Neseniai įvykę ministrų susitikimai Bukove parodė, kad kroatų ir serbų santykiai gali būti pagristi abipusę pagarbą ir supratimu. Todėl Dabar dėrybų proceso pabaigos tempas priklauso nuo pačių kruatų. Mes jiems rinkime kuo daugiau geros kloties, sėkmės ir e, tikimės, kad jie greitai užbaigs neišspręstus skirsnius. William Brons. William Brons. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Mažiau kaip prieš 20 metų Kroatija kovojo už savo nepriklausomybę ir saugumą. E, šiandien e, matome, kad tai įvyko visiškai taikiai. Kroatija dabar e, vykdo įstatymų pakeitimus, bet to jį remia savo gyvybinės pramonės šakas ir žmonės, kurie ten dirba. ES dėl viso to yra nusiteikusi priimti Kroatiją į savo narių tarpą. E, svarbiausia, kad visi tie pokyčiai e, vykdomi negavus žmonių sutikimo. Nebuvo surinktas referendumas, žmonių buvo net nepasiklausta. Dauguma žmonių akivaizdžiai e, nėra išsakę savo nuomonės ir tarsi iš anksto manoma, kad referendumas baigtųsi palankiai. Aš manau, kad kol mes negavome oficialaus tokio sutikimo, galime manyti, kad e, administracija jį traktuoja tik kaip sausą formalumą. Politinis spaudimas yra tarsi daromas visuomeniai dabar ir aš negaliu suprasti, kaip referendumas galėtų vykti sąžiningai, kai egzistuoja toks politinis nepagristas spaudimas. Minute. Toliau Elmar Brokt, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, pone tarybos atstovė. Iš ties dabar tik žingsnis skiria Kroatiją nuo narystės Europos Sąjungoje. Aišku, laukia sudėtingas ratifikavimo procesas, tačiau kadangi aš intensyviai e, stebėjau e, kitų 12 valstybių narių stojimą į ES, būdamas komiteto pirmininko, galiu pasakyti, kad Kroatija labai sažiningai dirbo siekdama narystės ES ir e, dabar ir politinė prasme turime siūsti svarbų signalą išoriai turime siūsti tą bendrą politinę žinę, kuri yra labai svarbi. Remdamasi savo patirtimi galiu pasakyti, kad Kroatija savo pačios iniciatyva turi dirbti, nestabdydama procesų. Manau, kad kai kurie procesai, ypač korupcijos pažabojimo srityje, trunka per ilgai. Pirmininkas nutraukia kalb, kalbantį. Kitas kalbėtojas ponas Goranas Fermas. Vieną minutę. Čia. Ačiū. Pirmin... Ačiū pirmininkė, pirmininkė kolegos. Pirmiausia, dėkoju pranešėjų Hanė Svoboda. Jis atliko puikų darbą. Kroatijos narystė ES artėja. Liko tik tai keletas iššūkių, pavyzdžiui, kova su korupcija. Kroatija e, priėmė naujus geresnius įstatymus, tačiau dabar reformos turi būti realizuotos. Efektyvus įgyvendinimas e, E, teismų sprendimų įgyvendinimas e, yra būtini. E, mes žinome, kad ankstesnis ministras Ivo Sanaden konservatorius dabar, yra, dabar saugiai sėdi Austrijoje. Aš žinau, kad yra daug žurnalistų, kurie negali atskleisti korupcijos politinėmsios sluoksniuose. ES čia turėtų įsikišti, kadangi korupcija susideda iš dviejų pusių. ES turi labai aiškiai pasakė, pasakyti, kad neteisybė negali būti nematoma. Olaf turėtų pradėti dirbti su Kroatijos valdžia ir išvelgti korupcijos atvejus ir juos įvardinti. Mes žinome, kad yra rengiama labai svarbi rezoliucija. Labai svarbu, kad šią rezoliuciją paremtų visos frakcijos. ES turi būti aktyvi. Mes negalime permesti atsakomybės tik Kroatijai. Ačiū, Lena Ek. Thank you, Chair in the stormy waters of the global economic crisis it's encouraging to see that croatia. ačiū pirmininke šiais audringais laikais smagu matyti, kad Kroatija artėja link ES. Pažanga buvo įspūdinga, bet aš norėčiau pabrėžti, kad šis pozityvus pagreitis negali būti pri, suprantamas kaip savaime egzistuojantis. Reikia imtis konkrečių veiksmų. Pirmiausia, būtina vykdyti teismų reformą ir juos sustiprinti. Sveika, nepriklausoma teismų sistema yra būtina tam, kad būtų galima kovoti su korupcija ir užtikrinti teisės viršenybės principo taikymą ilgalaikėje perspektyvoje. Nekalbame tik apie nusikaltėlių areštavimą, kalbame apie tai, kaip su jais elgiamasi vėliau. Kitaip pastangos kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu neduos jokios naudos. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra visuomenės Kroatijoje E, poreikis e, būti tolerantiškesniai. Europoje kalbam apie susitaikymą ir tai pasakytina ne tik apie valstybių tarpusavio santykius. Aš pritariu geresniems santykiams su Kroatijos kaimynais, bet mes kalbame apie toleranciją valstybių viduje grasinimai ir smurtas prieš mažumas yra visiškai nepriimtini. Aš visai suprantu, kad tas procesas yra sudėtingas. Aš jau tvirtai tikiu, kad ir dėrybos dėl narystės ir pasangos valstybės viduje atneš konkrečios naudos Kroatijos žmonėms. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Poremba. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. Be abejo, Pirmininkaujančią Vengriją turime remti siekiant to ambicingo tikslo pabaigti dėrybą su Kroatija iki šių metų pabaigos. Kroatijos narystė ES e, suteiks mums, pagimdys mums labai svarbu partnerį, bendradarbiaujantį ir su kitomis Balkanų valstybėmis. Šiandien norėčiau išreikšti savo pagarbą toms reformoms, kurias įgyvendino Kroatijos vyriausybė, pirmiausia, kovojant su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir kitais dalykais. Aišku, esama dar neišspręstų problemų, norėčiau, kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau. Iš Kroatijos mus pasiekia žinios e, parodančios, kad Kroatai neįsitikinę, kad narystė ES jiems duos naudos. Manau, kad mes turime imtis visų priemonių, kad ši tendencija kistų. Ponas Belderis, vieną minutę. Kroatija Kroatija padarė pažangos žengdama į Europos Sąjungą. Tai mane labai džiugina. Tačiau yra vienas dalykas, kuris mane neramina. Korupcija šioje Balkanų šalyje yra paplitusi. Septintame ir aštuntame straipsnėje rezoliucijoje tai pabrėžiama. Korupcija stabdo prekybinius santykius su Kroatija. Čia reikia imtis daugiau jėgų, pažabojant šią problemą ir keičiant e, pačias um, įstaigas. 28-asis dėrybų skyrius kalba apie administravimą. Reikia tokių valstybės įstaigų, kurios e, greičiau gebėtų dirbti pagal ES akį. Ventindamas tą skubų tempą, kuris pirmininkaujančią Vengriją veda pirmin, Turiu pasakyti, kad na, aš nekvestionuoju Kroatijos galimybę stoti į ES, tačiau kvestionuoju kokybę. Ačiū labai. Pone Angelika Vertman, vieną minutę. Iš esmės, Kroatija yra gerame kelyje. Teorija jau parengta, tačiau neaišku, kaip praktikoje jį gyvendinama. Pirmiausia, Kroatija turi dar stipriau bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamojo tribunolu bausiai Jugoslavijai. Reikia greičiau ištirti karo nusikals, nukals, nusikaltimus. Kaip Amnesty International e, pastebėjo, dar yra spragų šioje srityje. Žmogaus teisų apsaugos srityje neturime e, daryti jokių kompromisų. Antra, Aš visiškai pritariu Kroatijos vyriausybės pastangoms kovoti su korupcija, tačiau tuo pat metu turime reikalauti, kad ši problema būtų sprendžiama ir toliau. Ir trečia, Kroatija e, pati turi stengtis ir toliau vykdyti teismų reformas. Ačiū. Dėkuoju. Toliau Viena minutė yra suteikiama ponui Lysek. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, ponios ir ponai. Kai prieš dviejatą metų Lenkijos parlamente dirbdamas užsienio reikalų komiteto pirmininku susitikau su kolegomis iš Kroatijos, mes kalbėjome apie šį klausimą ir aš paklausiau, ar jūs žinote, kiek buriuotojų iš Lenkijos buriuoja dabar Kroatijos vandenyse. Tai tikriausia būtų tūkstančiai. Milijonai turistų traukia į šią nuostabią šalį. Ir tie patys turistai gali patvirtinti, kad ši šalis jau pasirengusi narystėje ES. Tie patys kolegos manęs klausė, kaip Lenkija įveikė laivų statyklų restruktūrizacijos iššūkius. Aš manau, kad pono Martoni žodžiai taps realybę. Iš ties mes tikimės, kad pirmininkaujanti Vengrija e, baigs stojimo darybas ir šiandien Lenkijos užsienio reikalų ministras ponas Šikorski pabrėžė. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. E, hvala lepa, gospa prezidentė. Dėkoju, ponas Taler. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Martinė, ponė komisijos nary. Aš kaip ir kolegos norėčiau pasveikinti Ponas Svoboda atlikos puikų darbą. Aš tikrai norėčiau, kad e, ši ataskaita būtų paskutinė ir kad Kroatija galėtų prie mūsų prisijungti kuo skubiau. Nebijoju, jog Kroatijai pavyks pasivyti prarastą laiką. Pažanga kultūros, menų, socialinės e, sritise. E, rodo, jog ji iš tikrųjų galėtų prisijungti prie ES ir net turėjo prisijungti prie jos e, e, kur kas anksčiau. Aš taip pat norėčiau paraginti Zagrebą kuo geriau kovoti su korupcija, geriau apsaugoti žurnalistus, ypač visuomeninėje televizijoje. Kroatijos stojimas į ES parodys kitoms vakarų Balkanų šalims, jog mes norime jiems, e, joms padėti. Taigi aš nekantriai lauksiu galimybės dirbti su kolegomis iš Kroatijos siekiant taikos regione. Dėkuoju, pon, ponas Kovačev. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Svobodai už puikų darbą. Aš taip pat tikiuosi, kad šiandienos pranešimas bus paskutinis e, pranešimas apie Kroatijos pažangą. Jei Kroatija įstos į Europos Sąjungą, tai paskatins tolesnės reformas. Kroatija išvertė e, į kroatų kalbą daugybę ES teisės aktų ir e, šiuo vertimu galės pasinaudoti ir kitos e, kaimininės šalis. Be abejo, kiekviena šalis žemynos, e, Europos žemynė patiria savo problemas. Tačiau ir todėl aš manau, kad kalbėti reguliariai apie korupciją ir nusikalstamumo e, Vakarų Balkanuose nėra teisinga, nes e, tai yra blogybės, nuo kurių kenčia ir kitos Europos šalis. Mes turime skatinti reformas Vakarų Balkanuose ir aš linkiu sėkmės Kroatijai ir norėčiau pasveikinti kolegas iš Kroatijos kuo skubiau. Dėkuoju, panas Tokeš. Tisztelt elnök asszony, az unió iránti... Pane pirmininkė, turime suprasti, jog būtina kritikuoti ir Europos Sąjungą. Kai prie ES prieš šešerius metus prisijungė daugybė naujų valstybių narių, tuomet mes matėme, jog Kroatija nebuvo leista prisijungti prie ES, buvo sukurtos tam tikros kliūtis. Ir dabar girdėjome iš Vengrijos ministro, jog Kroatijos stojimas yra vienas iš pirmininkavimo prioritetų Europos integracijos procesas e, e, niekuomet nebus užbaigtas, jei prie mūsų neprisijungs Vakarų Balkanų šalis, kadangi jei pažvelgsite į žemėlapį, dabar e, Vakarų Balkanų vietoje yra jodoji skilė. Mes turime daryti viską, kad situacija pasikeistų ir jeigu Kroatija galėtų prisijungti prie mūsų jau šiemet, būtų puiku. Tai būtų ženklas, kad mes iš tikrųjų norime pakeisti dabartinę situaciją. Tai yra mūsų moralinė pridermė yra raginti Vakarų Balkanų šalis reformuotis ir jungtis prie mūsų. Kolegos, dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Labai daug kolegų prašė pasisakyti, net 18. Turbūt suprantate, kad negaliu suteikti žodžio visiems, nes spontaniškiams pasisakymams skiriamos tik penkios minutės. Žinoma, ši tema visiems labai įdomi ir e, nepaprastai daug kolegų nori išsakyti savo nuomonės, tačiau aš galiu suteikti žodį tik šešiems kolegoms ir prašyčiau visų kalbėti neilgiau kaip po vieną minutę. O aš e, pasistengsiu palaikyti tvarką. Suteiksiu e, prioritetus tiems žmonėms, kurie pirmieji paprašė žodžio. Ponas Edžip. Gerbiama pirmininkė, Pana posła Swobody, jak i sprawozdanie. Pane pirmininkė, tiek Svobodos e, pranešimas, tiek pirmininkaujančios valstybės ataskaita, tiek komisijos nario pasisakymas pabrėžia, kad dabar pats laikas baigti dėrybas. Pati Kroatija rodo aiškia, aišku norą pabaigti dėrybas e, ir pasiryžimą bendradarbiauti su tribunolu. Ši artima narystės dėrybų perspektyva ir ta gera aplinka parems Kroatiją, kuri 20 metų laukė stojimo sutarties pasirašymo. Šis simbolinis gestas turėtų būti tinkamai įvertintas, juo labiau, kad Kroatija savo išverstą akį perdavė ir kaimynėms, visoms kaimynėms. Aš tikiuosi, kad Svobodos pranešimas bus paskutinis pranešimas ir mes greitai galėsime sveikinti Kroatiją. Labai ačiū. Ponas Tabačiai. Ačiū, gerbiamą pirmininkę, komisijos nariai, Ministre, aš e, be bejonės remiu Vengrijos pirmininkančios tarybai sieki užbaigti narystės dėrybas iki, geguž... iki Liepos mėnesio. Daugelį sričių Kroatija pasiekė daugiau pažangos, negu kad yra pasiekusios kai kurios dabartinės valstybės narės. Tačiau, kaip ministras Matoni pasakė, padaryti reikia dar daug. Čia aš galėčiau pasakyti, kad Kroatija yra sudėtingame vakarų Balkanų regione ir ji gali tarnauti pavyzdžių kitoms vakarų Balkanų šalims, tokioms kaip Serbija. E, žmonės, e, žinantis vakarų Balkanų padėtį, turėtų suprasti, kad ten reformas, reformas reikia vykdyti ne dėl ES, o dėl savų žmonių labo. Pažvelkime į serbų, vengrų mažumos, mažumų padėtį, į pabėgėlių sąlygas ir suprasme, kad reikia suderinti daugybę problemų, reikia suderinti Kroatijos ir Slovenijos sienos klausimą. Žinau, kad e, yra padaryta daug pokyčių, tačiau vis tik dar reikėtų pagalvoti apie sutaikinimo procesą su Serbija ir kitomis šalimis aktyviau. Atsiprašau, kad jūs nutraukiu, bet mes vėluojam, balsavimas turės prasidėti 12 val. todėl turim dabar jau baigti. Ponas Kačini. Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė. Manau, kad ir Kroatijos vyriausybė, ir Europos komisija elgsis ryštingai, kantriai ir energingai. Ir galbūt Kroatijos nepriklausomybės 20-metį bus galima pažymėti užbaigiant dėrybas. Tai yra mano nuoširdžiausias linkėjimas. Tačiau realios galimybės priklauso nuo vyriausybės stabilumo ir bendradarbiavimo tarp koalicijos ir opozicijos Kroatijoje. Dabar reikia socialinio jautrumo, politikų atsakomybės mums e, būtina prisiminti, kad e, žiauri ekonominė krizė e, naudą pasiektą valstybėje e, išstumia iš piliečių ir valstybės rankų. E, dėrybų dinamikos padariniai negali turėti katastrofinių padarinių Kroatijai. E, jeigu kažkas nepavyks, tai bus duodamas labai blogas signalas Vakarų Balkanų šalims, kurios taip pat siekia narysės ES. Jeigu nesus užbaigtos dėrybos, nebus stebėtojų, nebus narystės. Todėl aš norėčiau visus paraginti išlaikyti tempą ir dirbti kaip tik galima geriau. Pone Kornelisin, vieną minutę. Voorzitter, ik ben blij dat. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad Kroatija artėja prie narystės ES. Žalieji pasisako už visų šalių prisijungimą prie ES, mes pasisakome už Turkijos narystę ES, tačiau svarbu pabrėžti, kad Kroatija dar nebaigė kai kurių reformų, reikia ir toliau tęsti pažangą, todėl Mes e, stengsimės, kad pačiame pranešime nebūtų nurodytos konkrečios e, datos. Aišku, gal darybos ir gali baigtis šių metų uh, birželį, tačiau gal ir ne. Dabar svarbu ne kuo greičiau baigti dėrybas, tačiau pasiekti, kad atėjus laikui Kroatija išpildytų visus reikalavimus. Turime prisiminti Rumunijos ir Bulgarijos pavyzdį. Tada dar nebuvo įvardintos jokios stojimo datos, tačiau buvo aiškiai išvardinta, ką dar reikia nuveikti. Svarbu pabrėžti ir seksualinių mažamų apsaugos svarbą. Būtų gerai, jei dabartinis pirmininkas taptų e, geru pavyzdžiu ir leisdam, kalbėdamas apie gėjų partiją. Kroatijos e, siekis tapti es nare vyksta sklandžiai. Mes remiame e, tų šalių prisijungimą, kurios atitinka Kopenhagos kriterijus. Aš manau, kad ES turi tapti cen, labiau centralizuota sąjunga. Kroatija susiduria su uh, korupcijos problemomis, kaip apie tai kalbė, uh, su jo susidūrė ir prezidentas Sanada savo laiku. Jokių būdų neturime trukdyti Kroatijai um, stoti į ES. Aš buvau uh, Montenegro, Juotkalinės, atsiprašau, pranešėjų turime kalbėti apie visos buvusios Jugoslavijos Respublikų integraciją į ES. Aš manau, kad Kroatijos e, narystė ES paskatintų ir kitas valstybės Serbiją, pavyzdžiui, siekti narystės ES. Neturėtume blokuoti ir Serbijos narystės ES. Ponas Molceris, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė vertinant šalis kandidatės, Kroatija yra ta kandidatė, kuri padariusi didžiausios pažangos. Kroatija nekarta įrodė savo pasirengimą narystėje ES, pirmiausia įveikdama žvejybos klausimus. Tačiau e, buvo pri, suimtas buvęs vyriausybės vadovas Anaderas. Ir e, Vokietijos valstybė taip pat e, bando tirti nusikalt, nusikaltimus, e, reikia Kroatijai spręsti ir prieglopšio klausimus. Svarbu, kad Kroatija rastų sprendimą ne tik e, prieglopšio prašantiems piliečiams, tačiau ir perkeltiems asmenim šalies viduje. Panas Odį. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti e, labai gerai subalansuota pono Svobodas parengta rezoliucija ir aš tikiuosi, kad mums pavyks užtikrinti, kad Kroatija prisijungtų prie mūsų. Mes žinome, kad Kroatijoje kad žmonės dažnai nenori, kad kas nors prie mūsų jungtųsi, ypač kai e, prisijung... tas stojimas vyksta nepatogiu laiku. Po to, kai griuvo Berlyno siena, prie mūsų prisijungė po komunistinės valstybės, o šiandien mes nagrinėjome kiekvieną šalį atskirai. Ir būtent dėl to, ponė komisarė, aš manau, kad mums reikia labai geros informacijos kampanijos valstybėse narėse, tam, kad mes paaiškintume, kiek daug buvo nuveikta, kad buvo sėkmingai užbaigtos darybos dėl visų darybų skyrių ir kad stojimo, stojimo buvo tinkamai pasirenkta. Dėl stojimo sprendžia valstybės narės ir jų žmonės, o ne Europos parlamentas. Mes neturime dabar priešinti šiam stojimui dėl to, kad išgyvename sudėtingus laikus. E Deja, baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar sutikiu žodį ponui Fiulė, komisijos nariui. Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, norėčiau šiltai padėkoti Jums už šią įkvepiančią ir konstruktyvę diskusiją. Europos parlamento rezoliucijoje yra pateiktas gerai subalansuota, su, pasiūlyta subalansuota žinia. Ir taip pat yra pažymėta, jog Kroatija turi tęsti savo pastangas. Aš ypatingai džiaugiuosi tuo, kad daug kalbama apie kokybę, teisingumą bei patikimumą kad daug apie tai buvo kalbėta šiandien. Visiškai pritariu tiems, kas e, sakė, jog labai svarbu yra pabrėžti, kad visas šis procesas ir daromos pastangos daromi pirmiausia Kroatijos žmonių labui. Ir apie tai būtina aiškiai kalbėti per uh, kitus mėne, uh, ateinančius mėnesius. Europos parlamento palaikymas uh, Kroatijai rengintis stoti Europos Sąjungą siunčia labai gerą žinę ne vien Kroatijai, bet ir visoms šalims kandidatėms ir visoms galimoms šalims kandidatėms. Nes tai ragina šias šalis tęsti savo pastangas siekiant surtėti su Europos Sąjunga bei užbaigti visas darybų skyrius. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai, toliau ponas Matoniai tarybos vardu. Gerbame pirmininkę, gerbami parlamento nariai, visų pirma, pirmininkaučios valstybės vardu norėčiau išreikšti padėką ir pagarbą Europos parlamentui ir ypač jūsų pranešėjui, Hansui Svobodai. E, jūs nuolat aktyviai ir pozityviai prisidėjote prie ne tik sėkmingo Kroatijos artėjimo prie ES, bet ir prie plėtros proceso bendrai pažangos. Aš tvirtai tikiu, kad visos tos pastangos puikiai atsispindėjo šio ryto konstruktyvėje ir naudingoje diskusijoje. Taip pat aš tvirtai tikiu, kad priimamoji rezoliucija atspindės ir pabrėš Europos parlamento gyvybiškai svarbu vaidmenį, kuris e, neapsiriboja tik konkrečiu Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą faktu. Tai bus labai svarbus signalas Europos visuomeniai, Europos žmonėms, piliečiams, parodantis, kad taip, Europos Sąjungos plėtra tarnauja žmonių interesams. Ir įtikinsime visuomenę, kad tas nuovargis besiplečiant, kurį jautėme šiek tiek e, po Europos vadinamojo suvienijimo prieš keletą metų, pagaliau pradingo. Dabar ES plėtros procesas turi tęstis. Ši rezoliucija bus ir labai svarbus politinis signalas kitiems kandidatams Tai e, jūsų rezoliucija ir pranešimas, žinoma, akcentuoja. Visi žinome, kad stabilumo, bendradarbiavimo, sutaikymo e, vakarų Balkanuose pagrindinis e, veiksnys yra būtent ES perspektyva. Todėl ES perspektyva turi būti patikima, ją būtina pabrėžti ir demonstruoti konkrečiamis priemonėmis tai būtų neatsiejama įso, Kroatijos įstojimo Europos Sąjunga dalis. Mes visi dar ne viską padarėme. Europa dar irgi ne viską padarė. Mūsų pagrindinis tikslas - tęsti dėrybos ir plėtros procesą. Buvo pasakyta keletas labai svarbių pastabų ir komentarų. Pavyzdžiui, ar dėrybų procesas nebuvo per daug ilgas? Jis užsitėsi dabar jau beveik šešerius metus kur kas ilgesnis jis e, šį kartą negu e, kad buvo su mūsų valstybėmis. Bet aš norėčiau dabar e, nukreipti jūsų žvilgsnį į ateitį ir turėtume pasistengti šį procesą pagreitinti, kiek tik tai manoma padaryti. Yra padaryta labai daug svarbių pasiekimų abiejose pusėse. Ir aš tik pabrėžčiau, kad mes esame pasiryžę dar ir dar kartą derinti veiksmus abiejose pusėse. Ir tik tokiu būdu mes sukursime patikimą, kokybišką ES plėtros etapą, kuris yra svarbus ir esantiems ES viduje ir už jos ribų. Aš norėjau visiems padėkoti už labai svarbų dokumentą ir už svarbius komentarus. Taip pat esu dėkingas Europos komisijai. Ir galiu išsakyti viltį, kad mums pavyks įgyvendinti savo siekį užbaigti dėrybas e, iki šių metų vidurio. Labai ačiū. Dėkoju, gerbiamas ministrė. Kolegos. Turime rezoliucijos pasiūlymą. Diskusija jau dabar baigta šią temą, o balsuosime dėl jos 12 valandą. Taip mes periname prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra bendra diskusija dėl Europa 2020 strategijos užimtumo politikos gairės. Išklausysime tarybos ir